apribojimas iš tiesų turi didelės įtakos ir tokių žmonių poreikiai, problemos turi, turėtų būti įtraukti į mūsų darbo tvarkės, ypatingai į mano darbo tvarkę. Pirmininkas, ačiū. Esame dėkingi diskusijų iniciatoriams. Tikėkime, kad situacija pagerės. Taigi diskusijas baigiame, balsuosime šiandien 12 valandą. Na ir kitas darbo tvarkės punktas yra žodinis klausimas komisijai. Dėl azartinių lošimų internete, atsižvelgiant į pastarąjį Teisingumo teismo sprendimą, pirmasis kalbėtojas bus Malcolm Haba. Penkios minutės. Prašau. Pone pirmininkė, norėčiau paprašyti palaukti keletą minučių, kol atsisės komisaras Barnie. Félicitations. Uh, pone pirmininke man tenka didelė garbė vidaus rinkos vartotojų apsaugos komiteto vardu visų pirma pasveikinti naująjį komisarą Mišelį Barnie, pirmąjį kartą šioje salėje. Ir tikiuosi, kad daug tokių jo apsilankimų bus, kadangi jis persėdo iš vienos vietos į kitą, gan greitai per keletą dienų. Taigi sveikinu komisarę. Na ir antrą komiteto vardu džiaugiuosi galė, turėdamas galimybę uh, kelti šį žodinį klausimą. Esame susirūpinę dėl internetinių lošimų ir apskritai lošimų sektoriaus. Yra daug neiškumų, kurie kyla dėl teisės, teisinės bazės, reglamentuojančios lošimus vidaus rinkoje. Žinau, kad komisarė jau esate gavęs nemažai informacijos, bet aš tikiuosi, kad ši tema jums bus aktuali, nes tai yra tas rytis, kuria labai rūpina, rūpinasi mano komitetas per pastarosius penkerius metus. Mes rengėme daug studijų savo iniciatyvą, kėlėme daug klausimų ir Šeldamausa, mūsų ankstesnio pranešimo autorius, pasisakys šiandieną taip pat. Taigi mes jau seniai domimės šią temą. Ir kaip jūs žinote, komisarė, valstybės narės taipogi reguliariai posėdžiauja taryboje įvairiose darbo grupėse, bandydamos išspręsti šią problemą dėl to, kad azartinių lošimų internete skaičius auga. Ir e, pirmiausia, manau, turėčiau aiškiai pasakyti, kad šis klausimas jokių būdų nėra susijęs su azartinių lošimų rinkos liberalizavimu ar kokia tai nauja iniciatyva šią linkme. Bet kaip žinote, tiesa yra ta, kad vis labiau populiarūs tampa azartiniai lošimai internetu ir tai daro spaudimą nacionalinėms monopolijoms ir dabar veikiančioms sistemoms, kurios yra kontroliuojamos valstybės arba nebūtinai. Ir tai iš tiesų kalba eina apie didelės įplaukas, didelės pajamas ir tai rūpi mūsų valstybėms narėms. Ir noriu pasakyti, kad dabar atliekamas darbas ir įvairūs e, teisingumo teismo sprendimai rodo, kad na, iš tiesų yra daug įvairių subtilių detalių, kurių aš taip išsamei nepristatinėsiu, tačiau mes vertindami iš savo perspektyvos matome, kad egzistuoja tam tikrų teisingumo teismo sprendimų nenuoseklumas ir tai tikrai nepadeda. Tai tiesiog dar apsunkina situaciją, negu kad ji buvo tokia anksčiau. Taip pat žinome, kad jūsų tarnybos kėlė daug bylų dėl pažeidimų, azartinių lošimų ne tik inter, internetu, bet ir apskritai kalbant apie operatorių galimybę laisvai įsisteigti valstybėse narėse. Taigi visi tie dalykai iš principo dabar reiškia, kad atėjo puikus momentas, kuomet komisija gali sukaupti informaciją, įvertinti pažydimų procedūros. Procedūras taip pat įvertinti teisingumo teismo sprendimus ir visų pirma parengti aiškę strategiją, paaiškinimus, kaip elgtis toliau. Na ir įvertinti tuos nenuoseklumus, nes mums iš vartotojų apsaugos perspektyvos regulia, reguliu, reguliuotojai taip pat turi žinoti aiškiai, e, kaip reikia elgtis su azartiniais lošimais, nes juos galima ir reikia reglamentuoti. Ir yra daug puikių pavyzdžių, kai internetinių azartinių lošimų paslaugų teikėjai taiko konkrečias priemonės, sprendžiant priklausimą nuo azartinių, loš, priklausimą nuo azartinių lošimų problemas ir taip toliau. Taigi iš tiesų yra daug problemų, kurias mes labai aktyviai aptarėme komitete. Taigi tai yra vartotojų apsaugos klausimas ir taip pat tai yra e, vidaus rinkos nuoseklumo klausimas. Taip pat mes turime gerbti savo piliečius ir tai, kad daug piliečių nori internetu lošti. Aš tikrai nemanau, kad mes bandome uždrausti tuos dalykus, praktiškai tai būtų neįmanoma, bet yra daug nenuoseklumo. Ir kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, yra nelegalu dalyvauti tarp, e, azartinėme lošime internetu, ne savo valstybėje narėje. Tai nėra teisinga. Dar vienas nenuoseklumas, kurį man, apie kurį mane informavo mano rinkėjas, būtent Britanijos pilietis, kuris na, prie nacionalinės loterijos prisijungia iš Ispanijos ir jis negali, tai yra nelegalu tą jam daryti iš Ispanijos. Ir aš manau, kad mūsų piliečių labui, vartotojų labui mes tokius nenuoseklumus turime išspręsti. Ir taip pat aš įsivaizduoju, kad išklausysite mano kolegų įdomių minčių ir daugiau pavyzdžių jūs, jūs, jums bus pateikta ir tikiuosi, kad sprendimas bus priimtas. Dėkoju, komisarė, sveiki, sugrįžę į komisiją, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai parlamentarai, man tikrai didelis malonumas praėjus 48 valandoms su mano patvirtinimu komisaro postą būti Europos parlamente jau komisaro statusą turint. E, dirbsiu ir toliau su jumis, gal šiek tiek kitaip, bet dvasia bendradarbiavimo bus ta pati. Trys dalykai prieš jūs išklausant šiuo klausimu. Pirmiausia, Kaip jūs sakėte, Europos komisija prieš kai kurias valstybės narės pradėjo procedūrą dėl pažeidimo, kalbant apie sporto lažybas. Keturi iš devinių šių pažeidimo atvejų - Danija, Prancūzija, Italija ir Vengrija turėjo pakeisti savo nacionalinius teisės aktus, kad galėtų ištaisyti tą pažeidimų procedūrą. Valstybė, komisija dirbs su visomis valstybėmis narėmis, kad būtų galima ištaisyti tas problemas, kurios buvo pastebėtos valstybėse narėse. Procedūra tebelieka atvira, naujoji komisija turės nuspręsti, kaip šis klausimas bus sprendžiamas toliau. Kitas dalykas, nesenas Europos Teisingumo teismo sprendimas e, Portugalijos atveju kur seni, buvęs valstybės monopolis ir toliau tebe kontroliuoja lošimus, e, azartinius lošimus, lošimus iš pinigų. E, e, turėtų keistis ir ten procedūros, visi atvejai buvo įvertinti remiantis pateiktais įrodymais, kiekviena valstybė narė turėjo progą tą padaryti. E, kai dėl neseno Europos įgų teismo sprendimo Europos komisija E, laukia, kad būtų kiekvienas ribojimas pagristas e, bendrojo intereso gynimu ir tinkamais argumentais. Ir antra, kad būtų pateikti įrodymai, kam tie pribojimai reikalingi. E, valstybėms narėms Europos Teisingumo teismas numato labai tikslias taisyklės, kiek valstybės gali taikyti apribojimų ir kokiais atvejais ir specifiniai sprendimai buvo priimti dėl Portugalijos. Ir trečias dalykas, norėčiau pabrėžti, kad Europos komisija, ponios ir ponai deputatai, neatsisako alternatyvių procedūrų. Nebūtina taikyti iš karto procedūrą dėl pažeidimo. Uh, Džiaugiuosi bendradarbiaudama su Europos parlamentu ir suinteresuotomis valstybėmis narėmis. Norėčiau pasakyti, kad šiuo klausimu nebuvo konsultuojamasi su valstybėmis narėmis nuo tada, kai jos atsisakė, kad 2006 metais iš paslaugų direktyvos buvo išbraukti azartiniai lošimai ir lošimai iš pinigų. E, aš sekiau, ką šiuo klausimu veikia tarybos darbo grupė. Pone Šoldemoze pareiškė e, teisėkuros iniciatyvą šiuo klausimu ir matau, kad parlamento atliekamas darbas yra geras darbas, tinkamas darbas, kad galėtume šiam sudėtingam klausimui rasti europinį sprendimą. Mes turime išanalizuoti tas priežastis, kol, kodėl valstybės narės riboja azartinius lošimus internetu. Aš manyčiau, kad čia daugiausia turimi omeny uh, E, visuomeniai problemų keliantis interesai, tokie kaip pavyzdžiui priklausomybė nuo lošimų. Tačiau visą tai mes tenksimės išsiaiškinti, vyks konsultacijos, kurios prasidės jau šiandien, išklausant jūsų nuomonės šiuo klausimu. Ir esu pasirengęs išanalizuoti visas hipotezės. Konkrečiai, ko gero, komisija siūlys parengti žalėje knygą šiuo klausimu. Ir iš tenksto dėkoju Jums už Jūsų indėlį į tą darbą, kurį atliks komisija ir kurį jau šiandien ketinu pradėti. Ačiū. Dėkoju kolega Švab. Dvi minutės. Pirmininkė komisarė, visų pirma, nuo EPP frakcijos norėčiau dar kartą pareikšti, jog labai džiaugiuosi, kad išklausiau jūsų taip aiškiai pasisakančio, ką jūs ketinate daryti ir kad ketinate taikytis ne vien tik tais į jurisprudenciją, į teismo e, nutartis, bet ir į tai, kaip e, bendradarbiauti su taryba, kad e, galima būtų sėkmingai spręsti azartinių, azartinių žaidimų internete klausimą. E, kalba eina ne vien apie juos. Aš supratau, pana Kaza, taip, kad e, teisingumo teismas kreipdamasis į valstybės narės pasakė, kad tai nėra tokia rinka kaip visos kitos rinkos, būtent ta žaidimų rinka internete, azartinių žaidimų, e, bet kad taisyklės turi būti vien, vienodos visur. Konstruktyvių rezultatų kol kas nepasiekti ir būtent dėl tos priežasties manau, kad komisija kartu su parlamentu turėtų daug kritiškiau pažiūrėti į šį reikalą. Dar norėčiau vieną e, papildomą mintį pareikšti. Valstybių narių argumentai, kalbant apie e, šios rinkos vartotojų apsaugą, manęs neįtikina. Valstybės narės tvirtina, kad tik valstybės narės gali E, tvarkyti e, tą žaidimų rinką internete ir tik tais jos, yra, e, tik tais jos sugeba apsaugoti savo vartotojus bei kovoti su, su įvairiais pažeidimais. Ponius ir ponai, situacija yra tokia, kad kai veikia nusikalteliai internete, Europa, ko gero, negali rasti tinkamo atsako, atkirčio. Aš nemanau, kad spręsti problemas su tais žaidimais galima spręsti per kitokias struktūras, negu per, per metų metus susiklostę santykiai tarp valstybių narių. Pane Gerhardt pusantros minutės. Labai ačiū už tą informaciją, kurią pateikėte, tačiau nesu iki galo ją patenkinta. Visų pirma, pasakysiu, kad komisija nusistatė tikslą liberalizuoti azartinių žaidimų rinką. Europos parlamentas visada labai aiškiai pasisakydavo už tai, kad taip būti negali, kad tai nėra tinkamas būdas. Parlamentas paslaugų direktyvoje šį sektorių išbraukia iš direktyvos taikymo srities, taigi reikėtų užtikrinti kažkokias, kažkok, kažkokias priemonės, kaip gali vartotojas apsisaugoti nuo organizuoto nusikalstamumo. Tam reikalingos aiškios taisyklės, bet Europos komisija pradeda įvairias procedūras Europos teisingumo teisme ir aš nemanau, kad ta praktika liautųsi iš komisijos pusės. Beje, komisija netgi pralaimėjo e, teisme e, kai kurias bylas ir dėl to aš labai džiaugiuosi, ponė Barnie, girdėdama jūsų pasisakymą, e, kad mes galime veikti kitaip, kad taip, kaip veikiame, yra netinkamas būdas. Ponas Arbort, noriu pasakyti, kad e, Teisingumo teismo sprendimai vienas kitam neprieštarauja, kad reikia taikyti aiškias taisyklės, kurios galėtų apsaugoti piliečius nuo organizuotų nusikaltelių. Valstybės narės nėra priverstos atverti savo rinkas kitų valstybių e, operatoriams, jeigu nori efektyvios ir stiprios kontrolės. Todėl noriu kreiptis į komisiją ir pasakyti, galų galę supraskite tą problemą, įsikiškite ir veikite. Tai yra labai svarbu sprendžiant e, žaidimų internete klausimus, nes jie neturi jokių sienų. Situacija tikrai aiški ir tą situaciją reikia spręsti, reikia išsiaiškinti, kaip organizuoti kontrolę, kaip sukurti taisyklės, kad pilietis galėtų būti iš tiesų apsaugotas. Ačiū. Ponas Kreutzmann, Kreutzmann, ponas pirmininkė, ponas komisarė. Jeigu čia yra kalbama apie tai, kad reikia vystyti vidaus rinką, tai reikalingos ir čia vienodos taisyklės, kuris būtų taikomos visų. E, trys aspektai, į tris aspektus reikia atsižvelgti, sprendžiant e, žaidimų internete klausimus. Reikia saugoti mm, vartotojų interesus, reikia juos saugoti nuo sukčiavimo ir nuo nusikaltelių. Ir parlamento rezoliucija 2009 metų e, dėl mm, žaidimų e, internete vientisumo sakė, kad reikalingos vieningos taisyklės. Mes pritarėme tai rezoliucijai ir mes norime, kad būtų iš tiesų e, pasiektas vieningumas tiems žaidimams internete. Kiekviena valstybė narė gali leisti renkti žaidimus internete pagal savo pačios taisyklės, o e, 10 kovo rezoliucija tą pabrėžia, kad valstybės narės pačios gali kovoti prieš sukčiavimą, nors E, to sukčiavimo atveju visiškai atmesti negalima. Ir tai matome iš Vokietijos pavyzdžio. E, valstybė narė pati gali spręsti daug problemų, remdamasi savo kultūrinę patirtimi e, ir nuspėjimu savo piliečių elgesio, kai gali, piliečių, kurie gali norėti sukčiauti. Azartiniai žaidimai internete suteikia daugiau progų įvairiems nelegaliems priekyboms, priekybos atvejams. Čia turiu omenyje įvairias paslaugas, kurios yra teikiamos ne iš ES, nes tas paslaugas iš tiesų labai sunku sukontroliuoti. Reikia, kad e, pajamos iš tų azartinių žaidimų būtų naudojamos teigiamiems tikslams siekti. Valstybėms narėms reikėtų geriau tą E, sritį sureglamentuoti, padarant pavyzdžiui taip, kad azartiniais žaidimais galima būtų e, skatinti e, ir reklamuoti sportą. Kovojant su įvairiomis nusikalstamumo apraiškomis reikėtų reguliariai ir išsamei informuoti vartotojus. Reikia, kad valstybės narės prisimtų savo tenkančią atsakomybę, reikia tiesiog pasakyti savo, kad mes, Europos parlamentas, galime tarpusavėje susitarti. Reikia, kad valstybės narės galėtų taikyti subsidiarumo principą sutinkamai su savo tradicijomis bei kultūra. Tačiau reikia užsitikrinti ir tai, kad būtų iš tiesų realiai stebima rinka ir būtų taikoma efektyvi kontrolė. Ačiū dabar, ponia Rūlė, trys minutės. Ačiū, pirmininkė. Išklausiusi dviejų ankstesnių kalbėtojų, matyt, ne kažką galėsiu pridurti, tiesiog norėčiau tik tai aiškiai pasakyti, kad mes kaip frakcija visiškai pritarėme šiam rezoliucijos siūlymui, kurį tvirtins Europos parlamentas, bet turime šiokių tokių abejonių dėl to, kas buvo pasakyta apie tai, ar teisingumo, teismai, teisingumo teismo sprendimai buvo aiškus ar ne. Man atrodo, kad tie sprendimai buvo labai aiškus. Ir aš sveikinu tai, kad jūs teigiate ponė komisarė, kad norite pradėti konsultaciją su valstybėmis narėmis. Aš manau, kad konsultacijos yra geriau nei bylų kėlimas ir per konsultacijas galima atsižvelgti į nacionalinius ypatumus ir rasti vienodą sprendimą tam, kad būtų apsaugoti mūsų vartotojai. Ačiū. Ponas Kirkhop. Pasakykite pavardį įrašytą, matyt, tai yra klaida. Pirmininkė komisarė, kalbu kaip ankstesnis Junktinės karalystės e, ministras atsakingas už azartinių lošimų kontrolę. Na ir kalbant apie lais, laisvą priekybą ir kovą su protekcion, pre, protekcionizmu Europoje, e, rinkų atvėrimą ir priekybos barjerų panaikinimą, aš visam tam pritariu, bet šiandien vienas kolegų kalbėjo apie tai, kad Europa turi būti atviresnė ir taip pat tuo pat metu remia e, azartinių lošimų monopolijas na, azartinių lošimų monopolijomis lengviau kontroliuoti azartinius lošimus. Apie tai kalbama šyryt. Ir tai yra įdomu, nes daugelis duomenų dėja tokiems argumentams nepritarė. Protekcionizmas ir monopolijos azartinių lošimų srityje siekia savų tikslų, yra mažiau kontroliuojama ir mažiau nacionalinės e, vyriausybės gauna lėšų. Ir netokios Europos aš noriu. Netokios Europos e, man reikia azartinių lošimų paslaugų tiekėjai, teikdami paslaugas vienoje valstybėje narėje, negali veikti kitoje valstybėje narėje ir nėra jokių priežasčių, kodėl atviroje rinkoje negalima užtikrinti ekvivalentišką ar net lygio, aukštesnio lygio apsaugą mūsų piliečiams. Ir dabar laukiam to sprendimo. Teisingumo teismas vis priima naujus e, sprendimus. Galbūt jau Luksemburgo teismų nusibodo tokius, tokias bylas svarstyti ir dėja komisija visiškai tyli. Ir man atrodo, kad po tos tylos atėjo laikas imtis veiksmų, nes teisinis neiškumas turi būti, ta problema turi būti išspręsta. Taip pat norėčiau pasakyti, kad labai svarbu parlamentas vėl projektų norą spręsti šią problemą ir nusiųstų aišku signalą komisijai ir tarybai. Neturime slėp, slapstytis nuo šios problemos ir su naujaja komisija mes tikimės naujų darbų. Aš labai tikiu E, naujų komisarų ponų Barnie. Aš tikiuosi, kad jūs atkreipsite dėmesį į mūsų patarimus ir padėsite rengti strategiją, siekiant užtikrinti, kad azartiniai lošimai taptų teisėta vidaus rinkos dalimi, aišku, e, egzistuojant tinkamai, tinkamam reguliavimui. Dėkoju. E, ponas Dėjom, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Azartiniai lošimai yra susijęs su tam tikrų posakių Olandijoje. Te, mes sakome, kad visuomet pralaimi lošdamas azartinius lošimus. Kai kurie turi kažkokį tai romantišką įsivaizdavimą apie azartinius lošimus, tačiau tai yra tas verslas, kuris kainuoja milijardus ir dažniausiai yra susijęs su organizuotais nusikaltėliais. Niderlanduose egzistuoja tam tikri teisės aktai, kuriais yra reglamentuojami azartiniai lošimai. Ir internete azartiniai lošimai tampa dar labiau prieinami. Ir čia nereiktų taikyti laisvos rinkos požiūrio. Turėtumėme paraginti valstybės narės imtis priemonių, kurios apribotų azartinius lošimus. Ir aš manau, kad šis žodinis klausimas yra orientuotas daugiau į rinką. Negalime kalbėti apie atsakingus azartinius lošimus, kai kalba eina apie internetą. Jų riboti sunkiai įmanoma. Ir Teisingumo teismas pripažino, kad valstybės narės gali veikti vienos šioje srityje ir aš raginu Europos komisiją nesumažinti valstybių narių, numat, valstybių narių užtikrinto apsaugos lygio. Aš manau, kad valstybės narės gali puikiai suteikti apsaugą šioje srityje. Ir tai reikia raginti dialogą tarp, tarp valstybių narių, siekiant užtikrinti kuo galima geresnę apsaugą. Ponas Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, eh, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. V súvislosti s témou hazardných hier. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone komisarė, gerbiami kolegos, kai dėl azartinių lošimų internetu, man rodos, problemos šioje srityje dar nėra išspręstos. Turime daryti viską, kad komunikuoti žmonės galėtų kuo paprasčiau. Europos parlamentas pateikė rezoliuciją kovo mėnesį. E, svarbu ypatingai e, padidinti tėvų atsakomybę, e, kalbant apie tai, kad vis dažniau azartiniais lošimais internete užsima jauni žmonės. Tačiau vien tėvų atsakomybės nepakanka, nes pirmiausia, mes esam atsakingi už tą visuomenės modelį, kuris yra kuriamas. Mes numatome tam tikras taisyklės tiem žaidimams, būtent parlamentai ir vyriausybės turi prisimti atsakomybę. Šiandien pornografija ir lošimai interneto kelių mūsų visų namus pasiekia labai nesunkiai, tad galima būtų kelti klausimą, kaip apsaugoti nuo to mūsų vaikus. O būtent turime turėti reikiamas juridinės taisyklės, negalime sėdėti rankų sudėję, turime mąstyti apie savo rinkėjus. Kita problema. Finansinių srautų kontrolė. Kai kuriuose naujos, naujai iškylančiose valstybėse tos veiklos finansavimas e, dažnai yra susijęs su sportu. Jeigu čia tenka minėti apie įmonės, kurios įsisteigia Bahamose ar kokiuose nors taip vadinamuose finansų rojuose, tai tenka pripažinti, kad tai yra neišspręsta problema. Yra tikrai laikas, kad komisija pasiraitotų rankovės ir imtųsi šio klausimo sprendimo, kad būtų sudarytos reikiamos sąlygos šiai veiklai vystyti, kad ta veikla vyktų sklandžiai. Reikia padaryti viską, kad nebūtų E, žalojama vaikų sveikata, bet taip pat, kad būtų naudos iš tų žaidimų. Kolega Bekali, regisalėje kolegos nėra, poniai Roitovai dvi minutės suteikiamos. Ačiū, ponė pirmininkė. Lošimai internetu plinta ir žmonės gali tuo būdu apeiti įstatymus valstybėse narėse ir dėl to atsiranda vis daugiau sukčiavimo atvejų. Dėl to kyla daug klaustukų. E, kaip elgti su monopolijomis. Šių žaidimų plitimas taip pat e, rodo, kad plinta priklausomybė nuo jų, ypač tarp jaunų žmonių. Vyriausybės turi teisę riboti šio pobūdžio žaidimus. Plošimai e, internetu tampa veikla, kur sienos neegzistuoja. Ir valstybės narės dėja e, negali visko padaryti, neužtenka tik stebėti, kaip vyksta tie lošimai. Svarbu sekti, kokie sandoriai yra sudaromi. Kontrolė čia yra esminis dalykas. Komisijos jau buvo prašoma praeitais metais numatyti reguliuojančius teisės aktus susijusius su azartiniais lošimais internetu. Taip pat reikėtų galbūt uždrausti lošimus internete, kurių tikslas yra įtraukti į tai jaunus žmonės. Matome, kad reklama e, daugeliu atveju tų lošimų internetu yra neribojama, o tai nėra gerai. Mokyklose, pavyzdžiui, ar kažkur e, tie žaidimai plinta, ta reklama vaikus pasiekia mokyklose, reikėtų daryti viską, kas reikalinga, priimti naujus reguliuojančius teisės aktus, kad tokia situacija būtų ištaisyta. Ačiū. Øh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės Keldamus. Sveikinu atvykusi poną komisarą į parlamentą, linkiu jums sėkmingų darbų. Džiaugiuosi galėdama būti čia ir diskutuoti šiuo svarbiu klausimu su jumis. Klausimų Europos parlamente metu, kalbant apie azartinius lošimus internetu, jūs sakėte, kad vidaus rinka pirmiausia turi, kalb... turi tarnauti piliečiams, o ne atvirkščiai. Ir dabar svarbu, kad visa tai būtų gyveninta praktikoje. Norėčiau pasakyti, kad remiu jūsų iškeltą iniciatyvą, kurią tuomet išdėsite tik bendrais bruožais. Tačiau aš manyčiau, kad tikrai verta būtų turėti žalėje knygą, kad būtų galima surinkti informaciją, kad būtų galima išsiaiškinti, kas šioje srityje iš tikrųjų vyksta. Kol kas mes neturim tokios detalios informacijos apie atskiras valstybės narės. Norėčiau priminti, kad egzistuoja tam tikros politinės realijos. Mano pranešimas buvo priimtas kovo mėnesį buvo pareikšta mažumos nuomonė, tačiau dauguma parlamente mano pranešimą vis tik taip paremė. Taryboje taip pat reiškiama parama tam, kad situacija būtų apibrėžiama aiškiau ir kad būtų užtikrinta, jog valstybės narės tinkamai reguliuos azartinių lošimų internete sektorių. Svarbu iškelti klausimą, kaip apsaugosime savo piliečius, kokie socialiniai kaštai kyla iš šių lošimų. Aš norėčiau gauti šiek tiek aiškesnį atsakymą į klausimą, kuris būtų toks, ar jūsų pozicija bus mažinti sutartise numatytus apribojimus ir pradėti diskusiją su, tarybų, su taryba ir parlamentu šiuo klausimu, kad būtų galima apsėti be Luksemburgo ir kad būtų galima priimti pirmiausia politinius sprendimus. Ar tokios strategijos laikysitės ar ne? Į šį klausimą norėčiau užkausti atsakymą. Ačiū. Maselvodas. Tris minutės. Pone pirmininkė, norėčiau pasveikinti šias diskusijas, kurios yra labai savalaikės, kalba eina apie azartinius lošimus internete ir problemas susijusias su nepilnamečių uh, lošimais. Nepilnamečiai yra labai pažeidžiama vartotojų dalis. Tai yra naudinga ir visuomeniai, ir vartotojams matyti aišk, aiškias gairias, sprendžiant šią problemą. Ir aš keliu, kėliau šią problemą, kalbėdamasi su komisaru lapkričio mėnesį, ir komisija mane patikino, kad pritarė saugesniems interneto programoms, informaciniams centrams ir taip pat uh, tam tikroms telefonų, telefonų linijoms valstybėse narėse. Tam, kad būtų užkirstas kelias visiems pavojams, su kuriais susidarė vaikai, prisijungia prie interneto, kalbant ir apie azartinius lošimus. Azartiniai lošimai yra užslėpta ir auganti problema. Reikalinga atsakinga valdysena ir saugumo patikrinimai, saugos procedūros gali padėti išspręsti tas problemas tam, kad, pavyzdžiui, nepilnamečiai nesinaudotų greitinėmis kortelėmis, kad būtų tikrinama jų tapatybė. Ir ekspertai šioje srityje rodo, kad vis daugiau kyla problemų, kalbant apie e, azartinių lošimų potencialą, ypatingai jeigu jis nėra reguliuojamas ir tikrinamas. Internetinių lošimų atveju yra sunkiau kontroliuoti uh, situaciją ir, aišku, reikia daugiau laiko ir išteklių, bandant išsiaiškinti, kas lošia, kas moka ir kas susiduria su problema. Taigi reikalinga tam tikra kryptis, e, kad būtų galima išspręsti šią problemą, ypatingai kalbant apie nepilnamečių lošimus, nes tai yra viena pažeidžiamiausių vartotojų grupių. Ačiū, ponas Vandalė, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Niderlanduose yra 120 tūkstančių žmonių, kurie priklauso nuo lošimų. Tai yra vienas procentas visų mūsų gyventojų. Priklausomybė nuo lošimų sukuria daug, sukuria daug socialinių problemų. Išsiskiria šeimos, patiria įvairias, įvairius sunkumus, žmonės imasi nusikaltimų. Taigi reikia daryti viską, kas įmanoma tam, kad būtų išspręstos su azartiniais lošimais susijusios problemos. Na ir mes, e, pirmininkė, pastebėjome, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra visiškai teisėta lošimų rinka. Lošimų pramonė norėtų, kad mes manytumėme, jog lošimai yra normali vidaus rinkos dalis, sektorius ir kad nereiktų jos riboti. O aš manau, kad tai yra visiška nesąmonė. Valstybės narės neturėtų raginti tokių sektorių, rinkos sektorių, kurie sukuria daug problemų ir nelaimių. Dėl to Niderlandų vyriausybė ir nusprendė reglamentuoti lošimų rinką ir leidžia, leidžiama yra tik tai valstybinė monopolija lošimų srityje. Na ir aš norėčiau, kad niekur valstybėse narėse nesikurtų lošimų centrai, bet tai yra, manau, mažiausiai pavojinga pavojingas pasirinkimas jas, juos reglamentuoti, reguliuoti. Dėl to valstybės narės turėtų būti paragintos kažkaip kontroliuoti loš, lošimus ir neskatinti jų. Ačiū, Trantifilidės. Ačiū, pirmininkė. Šis klausimas, kurį dabar svarstome, yra žinoma susijęs su socialiniais teisės aktais. Žinome, kad Teisingumo teismas savo sprendime taiko tam tikrus ribojimus ir būtent valstybės narės pasitelkia savo teisės aktus ir pačios nusprendžia, kaip azartinius lošimus internetu reiktų reglamentuoti. Taigi, europinių teisės aktų kaip ir nereikia šioje srityje. Be kita ko, žinome, kad Šindlerio teismo, teismo byloje teis, teismas priemė sprendimą, kad Azartiniai lošimai yra susiję su tam tikrais kultūriniais ir etiniais aspektais. Aišku, kyla sukčiavimo problemų ir neteisėtų baudžiamųjų veiksmų problemų. Ir tai yra labai pavojinga mūsų visuomenė, tai yra labai svarbus aspektai, ponios ir ponai, ir mūsų visuomenės labui valstybės narės ir toliau turėtų kontroliuoti azartinius lošimus internetu, nes jos geriau išmano nacionalinius ypatumus. Būtent tai yra akcentuojama vienoje studijoje, kurią užsakė Europos komisija. Ir Šaldemozės e, pranešimas, kurį, kurį parengė 2009 metais. Taigi mes balsavome už tą pranešimą Jį patvirtinome parlamente ir aš manau, kad peršasi išvados, kad jeigu vidaus rinka būtų taikoma kaip teisinis pagrindas, tuomet ne, nebūtų išsprendžiamos visos problemos. Ir aš manau, kad komisija turėtų visų pirma gerbti Teisingumo teismo sprendimus. Pone Komi, norėčiau pasiremti Teisingumo teismo sprendimu. Tai turėtų e, drausti e, privatiems asmenims renkti esapinių žaidimus rinkoje. Tai yra labai aišku apsimokantis veikla, tačiau labai rizikinga vartotojai. Kiekviena valstybė gali pasirinkti, pas, pasirinkti kokį e, taikyti apsaugos lygį, tačiau labai neaišku, kur yra riba. Komisija pradėjo daug procedūrų prieš įvairias valstybės. Italija taip pat yra liečiama, kadangi ji e, veržė laisvą paslaugų judėjimą. Teisingumo teismas e, gynė Portugalijos e, ribo, ribojančius atvejus reikėtų padaryti taip, kad visiškai harmonizuota būtų azartinių žaidimų sritis visose valstybėse narėse. Reikia, kad tai būtų padaryta europiniu mastu. Reikia ne vien europinių taisyklių, reikia iš tiesų su, sukurti realią vartotojų apsaugą. Tai yra tiesiog būtina. Reikia ypatingai apsaugoti nepilnamečius, nes būtent nepilnamečiai tampa didžiausiomis e, sukčiavimo aukomis. Ponas Korėja de Campos. Ponas pirmininkė, brangus kolegos, mes susidurėme su aiškiu konfliktu tarp e, dviejų politikų, kurios abidvi brangios ES - e, laisvas paslaugų judėjimas ir e, laisva rinka. Pagal teisingumo teismo jurisprudencija, kuris šį klausimą nagrinėja, valstybės narės turi išlaikyti savo savarankiškumą ir tam tikrą e, savo pačių savarankišką reglamentavimą e, tų įvairių e, azartinių žaidimų, taip pat ir žaidimų e, internete ir iš pinigų. Luksemburgo teismas spręsdamas žalos atlyginimo klausimus turi nurodyti Europos komisijai bei tarybai užimti aiškesnės pozicijas, kadangi ši problema liečia visas valstybės narės, E, kadangi tai yra susijęs su tarptautiniu nusikaltimu, būtent tarptautiniai nusikalteliai e, gali labiausiai pažeidžiamų vartotojų siekti e, per internetą. Būtent dėl to, ponė Barnie, mes norime, kad komisija šį klausimą įtrauktų į savo prioritetų sąrašą. Kolega Vlasak, dėkoju. Kaip visi žinome, Lošimai internetu daugelį valstybių narių yra labai aiškiai reguliuojami. Situacija keičiasi. Ir dabar internetas yra didžiausias kazinų. Turime tokias technologijas, kurios reiš, leidžia vystyti internetinius lošimus labai plačiai. Ir teisės, dėja, taisyklės vėluoja, jos nėra priimtos, tuo tarpu, kai internetiniai lošimai vystosi labai sparčiai. Labai dažnai yra prašoma spręsti e, bylas susijusias su lošimais internete. Jurisprudencijos šioje srityje nėra daug, ji neaiški. Lošimai internetu dažnai yra vertinami kaip tas rytis, kur daug ką reikia nuveikti. Manyčiau, kad būtų galima numatyti licenzijas internetiniams lošimams rengti. Manau, kad visi sutinkame dėl to, kad nacionaliniai teisės aktai negali prieštarauti ES teisės aktams, negali prieštarauti laisvam paslaugų judėjimui. Tačiau Čekijos Respublikoje E, negauna licencijų čekų įmonės e, lošimams organizuoti internetu, tačiau negalima užkirsti kelią tos veiklos vystyti užsienio įmonėms, kurios Čekijoje rengia lošimus internetu. Manyčiau, kad čia e, su šia sritimi yra susiję visa eilė rizikos, tokių kaip sveikatos, psichinės sveikatos ir, ir panašiai. Ši problema yra skubiai spręstina. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė Barniai, jau buvo pasakyta, kad Europos parlamentas nubrėžė labai aiškę ribą. Azartiniai lošimai e, kuria žmonių priklausomybę nuo tų lošimų ir socialiniai to kaštai yra didžiuliai. Vartotojų sveikata yra ypatingai svarbus dalykas. Šiuo klausimu Europos parlamentas yra kompetentingas. Galiausiai matome, kad azartiniai lošimai yra pinigų darimo, jeigu taip galima sakyti, šaltinis. Tačiau tai ne viskas. Europos parlamentas turi likti nuoseklus e, Europos parlamentas turi susitelkti prie to, kaip kovoti su nusikalstamumu šioje srityje. Europos Teisingumo teismo sprendimas e, buvo priimtas dėl Portugalijos ir svarbiausia yra ne tai, kad teismas priimtų sprendimus, svarbu yra teikti iniciatyvas. Kiekviena valstybė narė patiria socialinius kaštus susijusius su azartiniais lošimais. Ir svarbu, kad valstybės liktų nuoseklios ir kad turėtų reikiamą informaciją. Azartiniai žaidimai sulaukia vis daugiau šalininkų. Tai nėra didžiausia problema. Yra daug produktų, kurie negali būti parduodami e, tarp valstybinių lygių. O kampanijos veikiančios internete turi laikytis valstybių narių įstatymų. Aš norėčiau, ponė komisarė, kad jūs pateiktumėt žalėją knygą e, dėl azartinių lošimų internete. Mums būtini tam tikri instrumentai, kad galėtume išspręsti šios klausimus ir susiję, net jeigu jie susiję su ES išorė. Dėkui, ponė Styler. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti tiems kalbėtojams už pasisakymus, kolegiai Šaldemūzė už atliktą darbą šioje srityje. Kaip, kaip teigia ankstesni kalbėtojai, lošimai nėra normali paslauga. Na ir neigiamos pasiekmės uh, yra didžiulės, apie jas kalbėjo kolegos, yra dvi tarptautinės sistemos - diagnostinė sistema ir e, e, Kana, kan, Kanados e, azartinių lošimų indeksas, pagal kuriuos yra vertinama situacija. Ir, kaip sakė Niderlandai, kalba eina apie 1 procentą visų gyventojų. Junktinėje karalystėje 284 tūkstančiai saugusių žmonių priklauso nuo lošimų ir koks būtų ES procentas, e, na, reiktų išsiaiškinti. Ir jeigu bus parengta žalioji knyga, aš norėčiau, kad komisija pateiktų konkrečius statistinius duomenis ir studiją apie tai, kokį poveikį daro azartiniai lošimai internetu piliečiams ES. Aš manau, kad tokia informacija būtų labai naudinga tam, kad mūsų diskusijos būtų labiau informuotos ir turėtumėme e, aiškios informacijos. Taip pat norėčiau pakomentuoti teismo sprendimus pažvelgia į pačią formuluotę tam, kad būtų e, užkertas kelias, užkertamas kelias lošimų sąsajoms su organizuotu nusikalstamumu, mes turime pasirūpinti, kad tokios bendrovės nesinaudotų registravimuose kitose valstybėse, tam, kad būtų nuslėpta neteisėta veikla. Taigi aš labai laukiu komisijo, komisaro Barnie pasisakymo, apibendrančio pasisakymo ir linkiu Jums visokio pasiekmės naujajame darbe. Ačiū, ponė Maginis, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau ir aš pasveikinti komisarą Barnie. Tai nėra pats, pati lengviausia tema, pradedant darbą komisijoje, bet vis tiek e, drįšiau teikti, kad jūsų kolega, ponas Makryvi, matyt, man pritartų, kad jis tikrai buvo tas žmogus, už kurį aš statyčiau lažybose. Na ir yra dvi mąstysenos, nors parlamento nuomonė visiškai buvo aiškiai išsakyta kovo mėnesio rezoliucijoje, bet čia reiktų matyti, pacituoti tris eilutes rezoliucijoje, kur aiškiai yra pasakyta, kad valstybės narės yra suinteresuotos ir turi teisę reguliuoti lošimų rinkas. Taip pat rezoliucija aiškiai teigiama, kad azartinio lošimo operatoriai internetu turėtų laikytis valstybių narių teisės aktų, kuriuose jie teikia savo paslaugas ir kad vidaus rinkos požiūris nėra tinkamas šioje jautrioje srityje. Na ir mums teisės aktų leidėjams, valstybėms narėms yra sudėtinga dėl to, kad rinkoje vyksta daug poslinkių ir tie poslinkiai jau pralenkė teisės aktus ir panašu, kad dar tolsta nuo jų. Ir ar mums tai patinka ar ne, bet žmonės, žmonėms patinka lošti. Aš mėliau nusipirčiau batus asmeniškai, bet kitiems patinka kiti dalykai. Na ir Aš visiškai pritariu tiems, kurie aiškiai pasisakė apie lošimų problemas, ar jie būtų internetu ar kitur. Tai yra didžiulės socialinės problemos žmonėms, kurie priklauso nuo tokių lošimų ir peržengia tą ribą. Ir taip pat valstybės narės propaguoja loterijas. Čia irgi yra problema. Tai yra legalizuota, galbūt e, tinkamo, tam tikros priklausomybės forma. Taigi trūksta aiškumo. Ir vėlgi Europos parlamentui uh, ES apskritai kyla štai kokia problema. Nėra nuoseklumo valstybėse narėse ir yra piliečių, kurie gauna prieigą prie paslaugų už savo valstybės ribų ir nori tą daryti. Žalioji knyga tikrai sveikintinas dalykas, nes tai yra didžiulis iššūkis dabar bandyti sukaupti informaciją šioje srityje, nes manau, kad problema yra ta, kad trūksta informacijos, trūksta žinių ir dabar komisijai teks tas darbas pateikti tą informaciją. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū labai. Kitas kalbėtojas, ponas Repo. Pusantros minutės, prašau. Puhemies, arvoisa komissaari, sanotaan, että politiikka on peli. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Yra teigiama, kad politika irgi tam tikras azartinis lošimas. Tačiau, kai yra lošiama iš pinigų, žinoma, tai yra jau neeilinė paslauga. Ir yra daug socialinių neigiamų padarinių susijusių su azartiniais lošimais. Jis, jis pritraukia nusikalstamus, nusika, tarptinius nusikaltėlius, taip pat žmonės dažnai patiria didelius nuostolius ir psichologinę, emocinę e, įtampą. Norėčiau pritarti tam, ką sakė ponė Stailer. 2008 metais Suomijoje buvo paskaičiuota, kad yra 40 tūkstančių žmonių, kurie priklauso nuo azartinių lošimų. Ir jeigu Taip yra ir kitose ES valstybėse narse. Tai reikštų, kad Europoje yra daugiau kaip 35 milijonai žmonių, kurie turi priklausomybę nuo lašimų ir tai yra didžiulis milžiniškas skaičius. Dėl to aš manau, kad valstybės narės ir toliau turėtų turėti teisę priimti sprendimus dėl to, kaip jos organizuoja azartinių lošimų rinką. Ir taip pat reikia atsižvelgti ir ekonominius kitus su tuo susijusius aspektus reikalingos aiškios rinkos reguliavimo taisyklės, nacionalinės kontrolės mechanizmai. Ir dar kartą norėčiau akcentuoti, kad reikia atsižvelgti į labiausiai pažeidžiamus vartotojus mūsų visuomenėse, kalbant apie priklausomybę ir kitas susijusias rizikas. Turime kovoti su organizuotais nusikaltėliais, kurie nori pasipelnyti iš tokios veiklos. Ponas Salvadorė Kolino, prašau. Prezidentė. Dvi minutės. Buongiorno, signor komisario, buongiorno, komplimentai. Labadiena, pirmininkė, komisarė. Iš tiesų įvyko didelis sprogimas internete, kalbant apie to žaidimus, tai sukėlė labai didelį dėmesį tiek e, tarp žmonių, tiek žiniasklaidoje, labai daug žmonių tuo susidomėjo, kadangi e, technologijos vystosi, tai tas ratas vis labiau plečiasi ir ypatingai daug jaunimo įsitraukia. Jau internetas vis labiau prieinamas, žaidimai labai dažnai pakeičia gyvenimą ir turi daugel, daug e, neigiamų pasiekmių daugelie šeimų. Dažnai atsitinka taip, kad e, atsiduria žmonės aklavietėje, taip pat nereikia pamiršti tos žalos, kurią sukelia tai, kad nėra socializacijos naudojant žaidimus internete. Anonim, anonimiškumas žaidėjų E, ir sukelia dažnai labai tą, nepriklaus, e, tą priklausomybę. E, rizika dažnai nėra pakankamai įvertinta, įvertinama. Aš dirbau sveikatos sektoriuje, būtent buvau atsakingas už tuos žmonės, kurie patologiškai tampa nuo ko nors priklausomi. Prevencija, moksliniai tyrimai šioje srityje yra būtinas dalykas. Reikia bendros pozicijos, tą poziciją, bendros pozicijos reikia siekti ir reikia siekti, kad visos, visų rūšių priklausomybės būtų e, gerai valdomos. Čia, kad turiu galvoje e, ir žaidimus, bet taip pat ir e, alkoholį, ir e, rūkimą, ir kitus, ir narkotikus, ir kitus priklausomybę sukeliančius dalykus. 42 kolegos iškėlė klausimą, tačiau plenarinėme posėdėje nebuvo pakankamai gerai diskutuota, kadangi kairė, kairieji nelabai m, mm, tinkamai pasižiūrėjo į šį klausimą. Ar reikia, klausimas yra toks, ar reikia kovoti su nepriklausomybė ir e, su, su priklausomybė visų rūšių nepriklausomybė, tame tarpe ir su priklausomybė nuo narkotikų. Pone Rapti. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai, kad Europa šiandieną telkėsi šių problemų spręsti, rodo, kad mes turime dar labiau gerbti nacionalinės strategijas. Ir dabar žodį, e, klausimas toks, ar Europa ar valstybės narės tars paskutinį žodį. Tai yra labai svarbu išsiaiškinti, nes nes internetas yra labai plati ir žavi erdvė, tačiau tuo pačiu ją sunku ir sukontroliuoti konkuravimo, konkuravimo principas yra labai svarbus e, Europos politikoje, tačiau nepaisant visko reikia padaryti taip, kad būtų apsaugoti visuomenės interesai. Reikalinga tam tikra pusiausvyrą. Ir man atrodo, kad visa tai labai aiškiai matosi iš Teisingumo teismo sprendimų, kurie viena vertus konstatuoja, kad reikia ginti viešąjį interesą, ir kad e, nacionalinės institucijos turi to užsiimti, bet iš kitos pusės nėra pakankamų priemonių, kurios apsaugotų piliečius. Mes laukiame, kad komisija pasakytų, kokių žingsnių ketina imtis, kad nacionalinės institucijos turėtų galimybę veikti ir kad tuo pačiu turėtumėm priemonių kovoti su, skučia, sukčiavimo, priemo, e, su sukčiavimu ir spręsti moralinės problemas. Čia pozicijos gali būti skirtingos, tačiau e, apskritai paėmus e, galima rasti bendrus principus. Ponas Karas, ačiū. Visų pirma, norėčiau komisarą pasveikinti, mums labai malonu Jūs čia matyti. Čia kalbame apie socialinės ekonomikos modelio perkelimą. Iš vienos pusės mums reikalinga didesnė rinka, daugiau rinkos, mums reikia įgyvendinti vidaus rinkos principus, tačiau tuo pačiu metu neturime užmerkti akių prieš mums tenkančią atsakomybę. Štai, kad ir kalbant apie interneto žaidimus, mums reikia imtis tinkamos atsakomybės, kaip ir mm, finansų rinkoje Mums negalima šioje srityje leisti daryti visiems, ką jie nori. E, reikia apsaugoti visuomenę, nes per tuos žaidimus plaunami pinigai, reikia e, visus elementus tarpusavyje sutaikinti, nes e, yra tuose žaidimuose ne tik tais neigiamų, bet ir teigiamų pusių. Apibrėžimai kas gerai ir kas blogai, yra labai skirtingi, todėl labai džiaugiuosi, kad yra numatoma išleisti žalėją knygą, kurioje bus nuodugniau sprendžiamos problemos kylančios dėl kultūrų skirtybių. Bet kokiu atveju negalime susipriešinti tarpusavyje, reikia padaryti taip, kad būtų e, sukurti sukurti teisiniai rėmai visos Europos mastu. Reikia, kad valstybės narės galėtų visos kartu spręsti e, tiekėjų, paslaugų tiekėjų e, klausimus, kad visos valstybės narės užsitikrintų savo teises. Taip, kad pagrindinė mintis būtų teisinis pagrindas. Ačiū, sako pirmininkė, ponas Panzerį. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, komisarė. Mes žinome, kokie skirtumai yra įvairių valstybių teisės sistemose. Ir mes taip pat žinome, kad jurisprudencija e, tiek teis, teisingumo teismo, tiek nacionalinė jurisprudencija interpretuojama skirtingai. ES nėra e, vieningos politikos ir tai jau nebetoleruotina, kadangi e, tarptautinis, tarptaut, tarptautinis E, išplitimas visų žaidimų, žaidimų internete mums kelia daug problemų. Internetas apskritai labai greitai e, vystosi ir lieka labai daug neatsakytų klausimų, tarptautinio lygio klausimų. Reikia kovoti prieš tuos nusikaltimus, prieš sukčiavimą, tačiau reikia tuo pačiu padaryti ir taip, kad paslaugos nebūtų teikiamos nelegaliai, kad E, kad valstybės narės negalėtų su e, kad valstybės narės galėtų susitvarkyti su problemomis. Ponas komisarė, mes nebejojame jūsų geria, gera valia. Iš tiesų labai gerai yra konsultuotis, labai gerai yra kurti žalėją knygą, tačiau su viena sąlyga. Reikia, ko galima, teisingi, kaip galima teisingesnės ir tvirtesnės teisinės bazės. Čia nereikėtų, kad dirbtumėm kaip ankstesnė komisija, kuri leido vieną žalę knygą po kitos, tačiau nieko konkretaus nedarė. Mums reikia veikti. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar dviems minutėms, ponė Kolova. European... Vertindami Europos Teisingumo teismo sprendimus, tarybos taryba, komisija ir parlamentas ėmėsi tam tikrų veiksmų azartinių lošimų srityje ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į kelias pastabas. Praktiškai visos valstybės narės ir parlamentas atmeta kilmės šalies principą ir abipusio pripažinimo principą šioje labai jautrioje srityje. Teisingumo teismas tam pritarė, ką aiškiai pasakė nekarta savo sprendimuose ir praeito, praeitų metų rugsėjo mėnesio sprendime. Komisijai tai toks sprendimas reiškia, kad vienas pagrindinių argumentų, kuriuo naudojosi visose pažydimų bylose, yra patvirtintas. Valstybės narės gali taikyti savo politikos tikslus azartinių lošimų srityje ir detaliai nustatyti apsaugos lygį, kuris jų manimų yra reikalingas piliečiams. Taryba ir parlamentas dirbo iš vien eilę metų. 2006 ir 2007 metais abi, instituci abi institucijos pritarė paslaugų direktyvos ir audiovizualinių paslaugų direktyvos principų, į kuriuos nepatenka azartiniai lošimai. Taip pat e, ir šaldemozės pranešime apie tai yra kalbama. Na ir pirmininkant Švedija ir Ispanija tie darbai toliau tęsiasi. Šaldemozė pranešime aš buvau atsakinga už EPP poziciją ir aš pritariu kolegės nuomoniai. Norėčiau paklausti jūsų, ar jūs pritarėte tam, kad komisija galiausiai pradėtų padėti valstybėms narėms kovojant su nelegaliais, neautorizuotais azartiniais lošimais. Į tuos klausimus dar nebuvo atsakyta. Ir jeigu ketinate spręsti tą problemą, kaip tą manote daryti? Dėkoju uždėmesi. Ačiū, ponė pirmininkė. Panas Onikas. Be jokios abejonės azartinių lošimų rinka internetu labai dinamiškai plėtojasi. 40 procentų visų azartinių lošimų rinkos pasaulyje yra Europoje ir kalba eina apie didžiulį pelną. Tos įplaukos išaugo trigubai nuo 6,5 iki 11 milijonų eurų. Statistiniai duomenys rodo, kad tokia tendencija dar stiprės ateityje. Rinkos, interneto e, tinklų rinkos e, plėtra, taip pat e, vartotojų požiūrio pasikeitimas reikalauja, kad sureaguotų Europos komisija. Ir tokios reakcijos nebuvimas rodo, kad ES institucijos ne, nesprendžia kylančių iššūkių ir vengia sureaguoti į europinės problemas. Azartinių lošimų rinkos plėtra reikalauja aiškiai aiškaus reglamentavimo tam, kad būtų iškirstas kelias rizikai dėl e, sukčiavimo, e, pinigų plovimo ir priklausomybės. Aiškios taisyklės turi būti pagrindas vidaus rinkos funkcionavimui. Reikia apsaugoti Europos vartotojus nuo neigiamų azartinių lošimų internetu padarinių. Jaunimas, kaip mes teigiame savo kovo mėnesio rezoliucijoje, nėra pasirengęs daryti skirtumą tarp e, to, kokios yra galimybės. Jie realiai tų galimybių neįvertina, dėl to tampa priklausomi nuo tokių lošimų. Ir Europos komisija ne, nesureaguoja laiku į tuos iššūkius ir nepriima adekvačių sprendimų dėl azartinių lošimų. Galbūt taip yra dėl to, kad e, dauguma komisijos narių augo tuo metu, kai azartiniai lošimai buvo nebuvo realūs, kai tai buvo kažkas iš fantastikos serijos, dabar tai yra reali problema ir reikia įvertinti potencialias socialinės pasiekmes. Reikalingi europiniai reglamentai, reikalingi aiškus standartai, kurie leistų mums daryti skirtumą tarp konkurencijos ir azartinių lošimų. Ačiū kolega Antonės, kur dvi minutės. Pone pirmininkė, reguliuoti azartinių žaidimų rinką, ar tai būtų internetiniai lošimai ar lošimai apskritai, yra tikrai delikati problema. Internetinių lošimų industrija šiais pastaraisiais metais labai išsiplėtojo ir, žau, ir reikšmingai išaugo jų pelnai. Vieni sako, kad tai yra tas rytis, kur reikėtų drausti, o kiti sako, kad bandymas drausti dar ir labiau paskatintų tos industrijos išplėtimą. Uh, Daugelis valstybių narių kelia bendrus tikslus. Jie nori, kad būtų geriau reguliuojama šis rytis, kad būtų apsaugomi nepilnamečiai, kad būtų išsprendžiama priklausomybės problema ir kad būtų galima užtikrinti geresnį skaidrumą ir priežiūrą, kad būtų galima taip pat užkirsti kelią pernelyg dideliam šių žaidimų išplėtimui. Valstybės narės gali pačios kelti savo tikslus jos rytyje ir numatyti norimą apsaugos lygį. Net jeigu tikslus visi atrodo turi tie patys, spręsti reguliavimo problemą nėra lengva. Tačiau, aišku, akių užmerkti nevalia. Hazartiniai lošimai yra svarbi ekonominė veikla. Ir čia ne visada yra laikomas vidaus rinkos taisyklių, dėja. E, dažnai e, žaidimai ir šios paslaugos azartinių lošimų yra teikiamos tarp valstybinių pagrindų, susikraunami didžiuliai pelnai. Reguliavimas dėja yra labai skirtingas. Komisija ir toliau susiduria su prieštaringa situacija. Viena vertus valstybės narės yra kompetentingos reguliavimo srityje, kita vertus e, operatoriai skundžiasi, sakydami, kad e, jų veiklą riboja nacionalinės valstybės. Norėčiau pasakyti, kad negalima neikti šių lošimų egzistavimo, būtent dėl to reikia harmonizuotų teisės aktų, kurie padėtų geriau numatyti šios ryties veikėjų teisės ir užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą. Ir ypatingai svarbu saugoti labiausiai pažeidžiamus vartotojus. Mes turime įsitikinti, kad šis rytis yra reguliuojama efektyviai ir tinkamai. Ačiū. Kolega Döč, dvi minutės, prašau. Köszönöm a szót, kedves elnök asszony, barátsággal köszönöm. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisarą Barnie atvykus į mūsų posėdį, linkiu jam didelės sėkmės jo darbe. Ponios ir ponai parlamentarai. Norėčiau rezumuoti savo poziciją trimis punktais. Pirmiausia, šiandien pagal tą analizę, kurią pateikė telekomunikacijų ir interneto srities ekspertai, tos srities, kur, su kuria mes gyvename ekspertai, matome, kad azartiniai žaidimai internete turi vis didesnį socialinį, ekonominį, psichologinį e, poveikį. To nevalia paneigti. Pagal tą pranešimą, kurį parengė Europos parlamentas pernai, aiškėja, kad azartiniai lošimai turi neigiamų pasiekmių visuomeniai. Čia, pavyzdžiui, galėtume prisiminti priklausomybę nuo tų žaidimų. Galėtume prisiminti tokią problemą kaip pinigų plovimas, jos yra susijusios su, šiuo, su šiais reiškiniais. Neigiamą įtaką daroma ir sportui. Ir čia nu, norėčiau paminėti sporto lažybas. Mes Girdėjome apie daugelis skandalų ir sukčiavimo atvejų sportinių lažybų srityje. Tad nematyti tos problemos nebegalime. Azartiniai lošimai yra ne tik vidaus rinkos klausimas. Svarbu yra užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą. Teisės, teisės aktų tikslas turi būti pirmiausia apsaugoti vartotojus. Ir galiausiai norėčiau pasiūlyti du dalykus. Mums reikia harmonizuotų teisės aktų ES lygių. Mums reikia tokių teisės aktų, kurie susitelktų prie vartotojų apsaugos klausimo. Reikia tokių teisės aktų, kurie užkirstų kelią priklausomybei nuo lošimų. Reikia vengti, kad atsirastų ryšys tarp lošimų internetu ir organizuotų, ir organizuoto nusikaltamumo pasaulio. ES turi atsižvelgti į tarp valstybinį šių žaidimų aspektą. Internetiniai lošimai dėja to, tokie yra, to nevalia pamiršti. Kolega Higgins, dvi minutės. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip daugelis kitų veiklos sričių, azartiniai lošimai irgi susijęs su technolo įvairiomis technologijomis Ir dabar, aišku, yra lengviau statyti lažybų metu. Tai yra didžiulės įplaukos valstybėms narėms ir tos įplaukos patenka į įvairias sritis. Na, yra, pavyzdžiui, lažinamasi ne tik dėl sporto renginių, bet ir dėl politinių įvykių, pavyzdžiui. Taigi iš tiesų kalba eina apie įvairias sritis. Na ir problema yra ta, kad yra sukčiavimo atvejų. Uh, priklausomybės nuo azartinių lošimų yra įvertinta, kad Junktinėje karalystėje yra 600 tūkstančių žmonių, kurie priklauso nuo azartinių lošimų, kurie lošia anonimiškai, Panaši problema yra Šiaurės Airijoje ir matyt visoje Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad mes turime pažvelgti į Teisingumo teismo sprendimą, būtent kuriame teigiama, kad kiekviena valstybė narė nustato savo taisyklės ir reglamentus. Mums reikia tik bendros politikos, nes azartiniai lošimai peržengė sienas ir yra aktualūs visoje Europos Sąjungoje. Ir mes turėtumėme pasitelkti 2009 m. kovo mėnesio rekomendacijas. Verta jas vėl pažiūrėti. Pavyzdžiui, Valstybės narės privalo e, aktyviai bendradarbiauti tam, kad išspręstų socialinės problemas kylančias iš azartinių lošimų per sienas. Taip pat reikia apsaugoti vartotojus nuo sukčiavimo atveju, reikalinga bendra pozicija šiose srityje. Taip pat reikalingas bendras reglamentas dėl reklamos ir kitokio azartinių lošimų propagavimo. Ir taip pat tai yra susiję ir su amžiaus riba, reikalinga nustatyti aiškę amžiaus ribą. Bet tai kalbėjo kiti kolegos ir jie yra teisūs. Mes čia daug kalbame, kalbame apie rezoliucijas ir rekomendacijas ir jos visos yra puikios, tačiau galiausiai ko mums reikia, tai jas iš paversti į veiksmus, nes priešingą atveju tai bus vien tik tai lūkesčiai. Reikia kalbėti apie veiksmus, apie laiko grafiką, darbų grafiką ir dėl to labai laukiu komisijos reakcijos. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponė Higgins. Žodis poniai Morkūnaitė. Dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, turbūt niekas negali ginčytis, kad azartiniai lošimai, kaip ir kitos priklausomybės formos, sukelia rimtų socialinių problemų, dėl kurių kenčia ne tik tai pats lošėjas, bet ir visa visuomenė. Tai yra kompleksinė problema. Globaliam pasaulis, sparčiai plintant interneto prieigai, stipriai didėja nauja priklausomybės forma, priklausomybė nuo azartinių lošimų internete per keturiolika metų nuo one thousand nine hundred and ninety šeši e, azartinių lošimų rinka smarkiai išaugo taip pat kaip ir rinkos augimas taip pat ir bendrosios įplaukos iš lošimų pasaulyje tiktai augs kol nėra sukurta bendra europos sąjungos internetinių azartinių lošimų reguliavimo sistema šie skaičiai gali džiuginti tik internetinio azartinių lošimų verslo atstovus. europos teisingumo teismas yra pareiškęs e, kad ir azartinių lošimų paslaugos turi e, naudotis judėjimo laisve ir kad valstybės narės turėtų šiuos klausimus pačios reguliuoti atsižvelgdamos į savo vertybes bei tradicijas. visgi pavyzdžiui lietuva yra tarp tų europos sąjungos šalių kuriose uždrausti internetiniai lošimai tačiau laisvas paslaugų judėjimas užtikrina galimybę lošti turėti laisvą esą prieimama e, prie internetinių lošimų ir uždraudus lošimus visoje europos sąjungoje vis tiek nebūsime apsaugoti nuo lošimų registruotose kitose pasaulio vietose. todėl būtina sukurti bendrą europos sąjungos internetinių azartinių lošimų reguliavimo sistemą atsižvelgiant į rizikos grupių apsaugą ypatingai atkreipiant dėmesį į nepilnamečių apsaugą bei piniginių atsiskaitymų kontrolę. kalbant apie nepilnamečius tai e, ne vien tik tai azartiniai lošimai kurie susiję su pinigine išraiška bet ir tie žaidimai kurie e, E, kelia priklausomybę dažnai yra e, agresyvaus pobūdžio agresyvaus turinio tai yra taip pat didelė problema. ir ši situacija beveik identiška mūsų taip dažnai svarstomam co du išmetimo klausimui. internetas irgi neturi sienų todėl jei turėsime skirtingas internetinių lošimų taisykles ir nuostatas bus kaip ir su, e, su klimato kaitos problema daug kalbų ir deja mažai rezultatų. dėkui. Vous avez risqué une comparaison euh, tout à fait intéressante. Jūs palyginimą pateikėte labai įdomų šiaip. Tačiau jūsų iškeltas klausimas yra tikrai aktualus. O dabar žodis ponui Boris. Dvi minutės, prašau. Szanowny panie przewodniczący, chciałem zadać pytanie e, do komisji, także w kontekście pytań. Norėčiau užduoti klausimą komisijos nariui. Atsižvelgiant ir į kolegos pono Nitraus e, klausimą, kuris dėja negalėjo šiandien atvykti į Strasbūrą. Ir norėčiau paprašyti, kad komisijos atstovas pakomentuotų tam tikrų valstybių narių teisės aktų pakeitimus, atsižvelgiant į Europos Teisingumo teismo nesiniai priimtus sprendimus. Taip pat norėčiau paklausti, ar komisija numato imtis teisinių veiksmų tam, kad būtų įvestas bendras uh, reguliavimo planas, bendra reguliavimo sistema, turint omenyje azartinius lošimus internetu. Europos komisija turėtų parengti reguliavimo sistemą, bet ji neturėtų būti privaloma. Dabar šiuo momentu, kai kai kurios valstybės narės tikrai negali sustabdyti absoliučiai azartinių lošimų, nepaisant tam tikrų draudimų. Aš manau, kad reglamentai neatspindi realios situacijos, kai vidaus rinka smarkiai auga. Taigi mano klausimas štai koks būtų. Kokių veiksmų ketina imtis Europos komisija tam, kad būtų nubrėžtas, parengtas bendras teisinis pagrindas vienodas visoms valstybėms narėms? Dėkoju. Dėkoju, ponai Boris. Ponas Manders, dvi minutės. Dankjewel, voorzitter. Ik wil, uh, Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti kolegą Vilnių, kad kai jis buvo išrinktas komisijos nariu. Sveikinu jį. Jūs turėsit nemažai darbo, ponė Barnie. Paslaugų direktyva, Bolkensteino direktyva yra tokie pavyzdžiai, mes apie juos daug kalbėjome anksčiau, bet jos neaptarė azartinių lošimų, dėl to labai apgailestauju. Kadangi mes nesuvokėme, jog vartotojams dėl tokios didžiulės problemos. Valstybės narės leido susidaryti monopoliams, kai kurios, kai kurios neleido, tačiau tai tikras, tikra mozaika susidarė dėl tokios e, padėties ir dėl to reikia tik apgailę stauti. Žinoma, tai susijęs su tuo, kad mums tiesiog pritruko drąsos šitą problemą spręsti ryštingai. Labai dažnai mes tiesiog kaip stručiai įkiždavom galvą į smėlį ir stengdavomės nepastebėti problemų. Organizacijos, kurios siūlo azartinius žaidimus, ieško vis naujų teisinių spragų. Bet mes galų galę turime imtis veiksmų ir sureglamentuoti šią problemą Europos lygmenių. Reikia aiškių teisės aktų, reikia, kad būtų apsaugoti vartotojai, kad eksploatuotojai tokių salonų ar tokių puslapių taip pat dalyvautų šių teisės aktų rengime. Ir Turime imtis kažkokių naujų veiksmų. Dabar Europos Teisingumo teismas pritaikė labai restriktyvę politiką. Kažin ar tai geriausias kelias, bet mes turime galų gale padaryti ką nors piliečių labui ir kovoti su kriminu, kriminal, kriminalinėmis grupuotėmis, su organizuotu nusikalstumumu. Taigi, ponė Barnie, linkiu Jums sėkmės Jūsų darbe, o darbo Jums tikrai teks nudirbti nemažai. Galbūt jums reikėtų ir patikrinti, kaip įgyvendinama paslaugų direktyva. Atrodo, kad jį įgyvendinama sėkmingai, kiek aš girdėjau. Gal galėtumėte apie tai papasakoti ir parlamentui. Dabar ponas Obermaeris, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Europos teisingumo teismas savo bylą C4207 nusta, tikrino, ar Portugalijoje buvo nusižengta Europos teisiai, nes čia buvo uždrausta tokius žaidimus siūlyti internetu. Institucija Futbol Profesional Portugalijoje pateikė šią bylą teismui, galiausiai nuėjo ir iki teisingumo teismo. Tai buvo, ir buvo pasakyta, kad šiuo atveju nusižengiama paslaugų teikimo laisvės principui. Kiekvienas pilietis turi turėti teisę gauti paslaugas, tai yra pasyvi teisė, kita vertus visi turi teisę jas teikti. Be to, šalis negali pagal paslaugų įstatymus apriboti kokios nors užsienio šalies veiklos teikiant paslaugas. Žodžiu, diskriminacija neįmanoma. Negalima apsunkinti sąlygų užsienio šalims. Tačiau tik keistai pasielgė teismas, sakydamas, kad paslaugų laisvė gali būti šiek tiek apribota, jeigu ji nepakankamai, jeigu tokia laisvė šiek tiek riboja vartotojų teisės ir nepadeda kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Priklausomybė nuo azartinių žaidimų yra didžiulė, didžiulė problema Vokietijoje. Apie 200 tūkstančių žmonių yra priklausomi nuo tokių azartinių žaidimų. Jau statistika maždaug 30 metų yra vedama, ypač jauni žmonės pasiduoda tokioms, e, tokioms įtakoms. Taigi reikia labai griežtų nuostatų, kad piliečiai būtų apsaugoti. Tačiau vėlgi yra problema, kadangi valstybiniai azartinių žaidimų monopoliai turi daugiau teisų negu privatus. Taigi reikia kažkaip atsižvelgti į tai, teikiant naująją teisę, naujus teisės aktus, kad komisija galėtų atsižvelgti į tai ir įtraukti šių problemų sprendimą į būsimus teisės aktus. Ačiū dabar spontaniški pasisakymai. Pirmiausia, ponas Kolino, vieną minutę. Grazie Presidente. Innanzitutto desidero augurare un buon lavoro al commissario. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau komisijos nariui Barnijai palinkėti sėkmės jo darbe, jos jam tikrai prireiks. prireiks. Mėly kolegos, azartiniai lošimai jau savaime yra kai kas, kas veikia žmogų psichologinę e, prasme, Čia susiję tam tikros ir elgesio um, normos ir reikia vis dėlto vertinti tai, ką sako ETT. Ir kad valstybės narės turi teisę numatyti savo taisyklės šioje srityje. Tai yra e, numatyti azartinių lašimų internete tvarką. ES turi 27 skirtingas tvarkas, kiekviena valstybė narė e, veikia savaip šiuo atžvilgiu, o vidaus rinkos taisyklių taikymas azartiniams lošimams iš tikrųjų e, reikštų harmonizavimą ES lygiu. Toks e, siaurai e, nereglamentuojamas tokia siaurai nereglamentuojama tvarka visgi turi įtakos ES piliečiams, ypatingai reiktų kalbėti apie jaunuolius ir ypač pažeidžiamas grupės. Komisijos nary, ponė Barnie, tikrai reiktų ką nors daryti, kad būtų numatyta tam tikra tvarka, kompetencijų pasiskirstimo sritis ir elgesio normos operatoriams numatytos, kad būtų apsaugoti ES piliečiai. Nes reikia apsaugoti tuos, kurie mėgsta žaisti azartinius lošimus. Ačiū, ponia Kolino. Pone Sve. Štvani, gospod komisar, želim vam veliko. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Norėčiau palinkėti Jums sėkmės naujose pareigose. Na, lošimai yra tam tikra priklausomybės forma šiolaikinio žmogaus. Ir azartiniai lošimai internete yra mūsų kasdienybė, tad manyčiau reiktų apsaugoti ES e, piliečius, e, e, vartotojus, bet aišku taip pat ir išsaugoti paslaugų teikimo laisvę kokiu taisykliu galėtumėm imtis. Jeigu valstybėms narėms perduosime per daug kompetencijos, tuomet mums nepavyks išspręsti tų problemų, kurios kyla dėl azartinių lašimų internete. E, ypatingai turėkime omenyje pinigų plovimo aspektą ir kitus panašius klausimus. Taip pat mums nepavyks ir suskaldyti susidariusių monopolijų e, kuriuos turi kai kurie azartinių lašimų operatoriai valstybėse narėse e, ir visgi turi leidimus organizuoti azartinius lošimus internete. Norėčiau, kad e, komisija žaliojo knygoje šią problemą spręstų visų vartotojų, visų piliečių, valstybių narių e, ir ES vertybių pagrindinių principų vardu. Pone Figerėda, prašom. Senhor Comissário, estamos aqui perante um tema da maior importância. Pone komisarė, labai svarbus šis klausimas Mes turime apginti žmonių interesus, turime kovoti su apgavystėmis, kurios labai dažnai pasitaiko žaid... tokios, tokiais atvejais, žaidžiant azartinius žaidimus internete. Mes turime, žinoma, išleisti teisėtus įstatymus atsižvelgiant į nuostatas įprastas tam tikrose valstybėse šalise. Vis dėlto reikia labiausiai atsižvelgti į žmonių interesus, į vartotojus. Portugalijoje buvo nemažai investuota į šią sritį. Ir mes reglamentuodami šią sritį negalime naudotis paslaugų direktyvą ir kito, kitais dokumentais, tačiau turime viską pradėti iš naujo, nes šie teisės aktai turės didelių pasiekmių piliečių gyvenimui. Tikiuosi, jūs atsižvelgsite į mūsų poziciją, dirbdami savo darbą ateityje. Dėkoju. Ponas Keliai. Ačiū už suteiktą žodį. Azartiniai žaidimai internete yra priklausomybė priklausomybė tokia kaip narkotikai, tačiau, žinoma, ji nėra kūniška. Tai yra naujosios kartos priklausomybė ir plinta daugiausia jaunimo tarpe, nes jaunimas labiau linkęs naudotis naujomis medijomis, priemonėmis negu senoji karta. Todėl juos ir apsaugoti yra daug sunkiau negu žmonės nuo įprastinių priklausomybių. Žalioji knyga jau parodė, kiek paplitę yra azartiniai žaidimai. Pavyzdžiui, mano mieste 10 tūkstančių gyventojų. Anksčiau mes turėjome tik tai dvi loš, du lošimo namus, o dabar jau turime 18. Reikia pradėti ir informacinę kampaniją skirtą jaunimui ir tėvams, kuri informuotų apie pavojus. Be to įstatymai turi veikti visose šalyse. Paskutinis ponas Melce, prašau. diskusija vyksta apie tai, ar reikia uždrausti žaidimus, ar palikti monopolistų rankose, ar suteikti licenzijas. Reikia nepamiršti, kad labai gausėja priklausomų žmonių skaičius. Krupie kazino dirbantys jie puikiai išmano savo darbą ir žino pavojus, su kuriais susiduria žmonės ir gali kartais net neleisti žmonėms žaisti. Tačiau problema perkeliama į internetą darbo vietos nyksta ir kyla pavojus žmonių sveikatai, gali išaukti skolos. Mes ne, nieko neišspręsime uždrausdami jaunimui žaisti azartinius žaidimus. Pavyzdžiui, kas dešimtas Hamburgo moksleivis tarp 14 ir 18 metų žaidžia azartinius žaidimus ir moka pinigus arba stato už sporto žaidėjus. Neis Tai yra didžiulės išlaidos tenkančios jų šeimoms ir visuomeniai. Atsižvelgime į tai. Ačiū. Dėkojame poniai Melceriui. Dabar norėčiau taip pat pasveikinti ir komisarą, kadangi ne aš pradėjau šią diskusiją, o dabar suteiksiu jam žodį, kad jis atsakytų į visus jums rūpimus klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė, pirmiausia, aišku, už jūsų sveikinimo e, žodžius. Visiems dėkoju už e, padrasinimą ir už sveikinimus pradėjus eiti šias naujas pareigas, kurias man patikėjo ponas Baroso. Aš tikrai labai ryštingai ketinu dirbti, gal šiek tiek utopiškai esu nusiteikęs, bet e, stengsiuosi būti kūrybingas e, formuodamas ES politiką. Buvo iškeltas e, labai puikus klausimas, taip pat ir ponas Švabas, e, ponas Dejon kalbėjo apie tai, e, apie klausimą, ar komisija iš tiesų rodys iniciatyvą ir imsis ryštingai veiksmų, bei netgi peržengs sutarties pažeidimo procedūros ribas. Na, nenorėkite per daug, aš tik tai 48 valandas kol kas dirbu, tad reikia šiek tiek laiko parengti rimtiems pasiūlymams, bet be abejo tai yra visgi ir naujojo požiūrio, apie kurį kalbėjau, dalis dėl labai svarbios priežasties. Daugelis iš jūsų apie tai užsiminėte, ponė Gėpat, ponas Karas, ponė Figerėdo, sakė, kad tai nėra paslauga kaip ir bet kuri kita. Todėl visiškai teisingai e, tikitės iš komisijos to naujo požiūrio pritaikymo, apie kurį aš nekėjau. Be abejo, valstybėms narėms e, leidžiama pasirinkti savo procedūras, tačiau reikia e, suderinti jas su sutartimi. Ir visos turi atsižvelgti į e, čia galiojančius principus ir pagal tai reglamentuoti azartinius lošimus. Pone e, Amel Moser suformulavo e, tą klausimą labai konkrečiai, aš esu su juo susipažinęs. Ir reikia visgi pasakyti, kad valstybėse narėse taikoma praktika labai skiriasi. Nuo to laiko, kai azartiniai lošimai buvo išbraukti iš paslaugų taikymo direktyvos, nebuvo komisijos prašyta jokios europinės iniciatyvos. Ir aš manyčiau, kad dabar tai turi pasikeisti. Tad kartu su savo komanda labai įdėmiai stebėsiu tarybos atitinkamos darbo grupės darbą. Žinau, kad valstybės narės siekia panaikinti e, galiojimo sritį vartotojų apsaugos direktyvoje, ją pakeisti. Na ir aš pateiksiu politinį dokumentą, pats minėjau žalėje knygą, bet visgi pirmiausia turėsiu apskritai įvertinti, ar tą padaryti yra įmanoma, turėsiu įvertinti turinį darbo programos, patį e, darbo planą, taigi turiu pasikalbėti su kolegomis, bet bet kuriuo atveju pateiksime politinio pobūdžio dokumentą, kuriame bus nagrinėjami šie klausimai labai struktūruotai. Iš tiesų mums reikėtų kalbėti apie koordinavimą ES lygių. Be abejo, ir ekonominis aspektas vaidina tam tikrą vaidmenį, bet tai nėra vienintelis e, svarbus aspektas, yra ir kitų rimtų temų, kurios e, visiems rūpi. Ponas Kreutzmann, ponas e, Kerkap, net neišvardinsiu ko gero visų, kurie kalbėjo ir pasižymėjau net ir pačias skirtingiausias nuomonės. Ar galima būtų kovoti su e, tarptautiniu, tarpvalstybiniu nusikalstamumu be veiksmų koordinavimo? Aš manau, kad ne. Jeigu nenumatysime europinio požiūrio į azartinius lošimus internete, tuomet nesukursime ir vidaus e, rinkos. O taip pat turime galvoti ir apie bendradarbiavimą tarp azartinių lošimų komisijų valstybėse narėse. Tai yra viena iš temų, kurią nagrinėja tarybos darbo grupė Ir taip pat kaip ir kitų klausimų atveju komisija tikrai glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis. Aš nuolat įsiklausysiu į valstybių narių reiškiamą nuomonę. Na ir tikrai, kaip ir šiandieną, mielai atvyksiu į parlamentą ir e, klausysiuosi jūsų nuomonių, nors jos neretai yra labai skirtingos, e, tarpusavie sunkiai suderinamos, bet bent jau išvelgiu tam tikras vyraujančias tendencijas parlamente. Ir tikrai su visais suinteresuotais asmenimis, su įvairiomis asociacijomis, su tuo susijomis stengsiuosi rasti kelią didesnio koordinavimo link. Ir apie šios darbus tikrai kalbėsiuosi su savo komanda per artimiausias dienas. Dėl iššūkių, kurie kyla E, kalbant apie tokias visuomeninės temas, yra be abejo, pavyzdžiui, viena vertus priklausomybės aspektas. Ir čia reikia vėl kelti klausimą dėl nepilnamečių ir reikia numatyti taisyklės, kurios draustų nepilnamečiams lošti azartinius žaidimus. Valstybės narė šį klausimą kol kas traktuoja skirtingai, dėl to manau, kad reikia europinio koordinavimo. Kad galėtume tinkamai veikti, mes turime pirmiausia e, teisingai apibriežti apie kokią problemą kalbame. Todėl atsižvelgsiu į jūsų pasisakymus, buvo kai kurie, paminėti kai kurie skaičiai e, ir komisija tikrai vertina e, patikimą statistiką, patikimus skaičius. Aš kartu su poneginės tarsiuosi ir stengsiuosi dokumente aiškiai nurodyti politinę kryptį, nes mes norime ne tik kalbėti, bet ir siūlyti konkrečius sprendimus. Bet pirmiausia, aišku, reikia tikslios problemos diagnozės. Ir galbūt paskutinis mano žodis dėl panašios su e, to susijusios temos tai yra e, sporto finansavimas. Aš per pastarosius dešimt metų dirbau ir su sportu susijusios srityje, susijusioje srityje, e, dalyvavau e, tam tikrame komitete, kuris dirbo ir su Vancouverio olimpinėmis žaidynėmis. Bet be abejo visą laiką reikia turėti omenyje ir finansavimo aspektą. E, komisija ketina pateikti tyrimą dėl sporto finansavimo ir bus sušauktas e, posėdis šią temą e, Bruselyje ir taip pat ketiname pateikti ir dokumentą dėl sporto finansavimo. Dėkuoju visiems už įdomus pasisakymus ir toliau tikrai e, konsultuosiuosi su parlamentu, su kitais suinteresuotais asmenimis ir vėliausiai rudenį mes, remdamiesi tuo politiniu dokumentu, galėsime vėl susitikti ir kalbėtis šią temą, jeigu e, susitarsime su kolegomis, tai bus ko gero žalioji knyga, na ir žiūrėsime, kaip darbus pratesti. Ačiū komisarė už tokį padrasinantį atsakymą ir dabar sesija baigta. Darome pertrauką iki vidurdienio, kada vyks balsavimas.